We... Tęsime posėdį ir dabar pradėsime balsuoti. Balsavimų yra nemažai. Taigi prašau visų elgtis išmintingai, kad galėtume sklandžiai balsuoti. Pirmasis balsavimas yra Selimovičiaus, vienas pakeitimas, kurį dabar teikiu balsavimui. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. Tai reiškia, kad Dokumentas patvirtintas remiantis susitarimu pasiektų tarp tarybos ir parlamento. Periname prie Tarabelos pranešimo. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta komisijos pasiūlymas dabar, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Balsuome dėl teisėkuros rezoliucijos vardinių būdų, pradedame balsuoti. Ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl Fleckensteino pranešimo. 148 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame atmesta. Balsuosime dėl kelių pakeitimų kartu nuo pirmojo iki 135. Balsavimo sąraše jie yra pažymėti, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Baigime balsuoti, pritarta, aš neapsirikau. 41 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 98 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 99, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 146 vardinis balsavimas pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 139 vardinis balsavimas pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 44 komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 140 D pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 141 D, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 150 vardinis balsavimas pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 137 vardinis balsavimas. Pradame balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta. 142 vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Ir balsuoti baigiame. Atmesta 49 e, pakeitimas, kas už, kas 48, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 154 radinis balsavimas pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas 151 vardinis balsavimas. Balsuoti pradedam ir baigiame. Atmestas 152 vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 143 ir 147 vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 97 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 153 atkrinta, 101 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 144 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 155 D, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pakeitimai nuo 110 iki 114, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 111, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 156, kas e, tiksliau vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 136, kas už. Prieš susilaiko pritarta 138, kas už, kas prieš susilaiko atmesta Vardiniu būdu balsuosime dėl 149. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime vardiniu bals, būdu dėl komisijos pasiūlymo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Peritarta. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui ponui Fleckensteinui. Pana pirmininkė, pagal 61 e, straipsnio darbo tvarkos taisyklių antrąją dalį aš siūlau galtinį pasamą nukelti ir vadovaujantis patvirtintais e, suteiktais darybiniais įgaliojimais, nedelsant pradėti tarp institucinės darybas. Ačiū. Teikiu pranešėjo pasiūlymą balsavimui, vardiniu būdu pradėjome balsuoti. pritarta, taigi gražiname šio klausimo svarstymą komitetui tam, kad galėtų prasidėti tarp institucinės dėrybos. Dabar perėmėme prie Gvaltierių pranešimo. E, antrasis pakeitimas pirmojo bloko, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime, kadangi antras blokas atkrinta dėl komisijos pakeitimo, kas už, tiksliau pasiūlymo, kas prieš susilaiko pritarta. Dėl teisėkūros rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Vis dar balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta, ačiū. Dabar balsuosime dėl Javaro pranešimo, pradėsime nuo pirmojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko atmesta, antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 26 pastraipo dvi dalis e, vardinis balsavimas dėl pirmosios pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. Vardinis balsavimas dėl antrosios. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 29 pastraipa, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko. Pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 31 pastraipa 3 dalis vardinis balsavimas dėl pirmosios. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vardinis balsavimas dėl antrosios. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vardinis balsavimas dėl trečiosios. Pradedame ir baigiame balsuoti. Pritarta 44 D pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 48 pastraipo dvi dalis vardinis balsavimas dėl pirmosios, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta antroji dalis vardinis balsavimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aiški dauguma buvo atmesta, tačiau, kad visi būtų patenkinti, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atsiprašau, bet turiu du kartus pasitaisyti, nes iš karto sakiau, kad yra atmesta. Dabar 6D pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Septintasis D vardinis balsavimas pradama balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko Pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigiame. Pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 14 pakeitimas, kas už. Ar norite pasitikrinti dėl 13? Gerai, pradedame tikrintis. Tikrintis baigiame. Pritarta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 76 pastraipo vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vardiniu būdu balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar pereisime prie Milinaro pranešimo pradėsime nuo ketvirtojo pakeitimo alternatyvos pasiūlymo dėl rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Penktoji pastraipa dvi dalys, kas už pirmąją, Kas prieš susilaiko pritarta. Kas už antrą dalį, kas prieš susilaiko atmesti. Bet pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Tikrintis baigiame. Pritarta. Septintoji pastraipa originali versija pirmoji dalis, vadinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Aštuntoji pastraipa, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už susilaiko pritarta, bet pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Ar jau galime baigti balsuoti? Atmesti. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtoj pastraipa trys dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją Pasitikrinkime dėl antrosios, pradedame balsuoti. Dabar baigiame balsuoti. Pritarta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 11 pastraipo vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 12 pastraipa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 13 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pasitikrinkime dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 14 pastraipo pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko pasitikrinkime dėl trečiosios. Balsuoti baigiame. Pritarta 15 pastraipą, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 16 pastraipa pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, kas prieš susilaiko pritarta, trečioji dalis kas už, kas prieš susilaiko pritarta, ketvirtoji dalis kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 18 pastraipa pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Tikrinamės dėl trečiosios 18 pastraipos dalies, pradame balsuoti ir balsuoti baigiame. Pritarta. 20 pastraipa kas už, kas prieš susilaiko pritarta 21 pastraipa vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 23 pastraipa vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. pritarta. 24 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 26 pastraipa, pirmoji dalis valdys balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečioji dalis kas už, Pritarta 29 pastraipo. Pirmoji dalis vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Antroji dalis vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. pritarta 33 pastraipa, vardinis balsavimas, pradedame 32. Balsuoti pradedame ir baigiame. Atmesta 33 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta, pasitikrinkime dėl antrosios dalies, nesu tikra, sako pirmininkė. Pradėme balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta. 34 pastraipo, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečioji pataisa, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl trečio pakeitimo, pradedame balsuoti. Prašau jūsų aiškiau kelti rankas. Dabar baigime tikrintis dėl trečio pakeitimo. Pritarta kolegos. 36 pastraipo vardinis balsavimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 9 įtrauka už prieš susilaiko. Pritarta pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl pirmojo pakeitimo, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. A. Konstatuojama dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta B. Konstatuojama dalis, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame ir baigiame. pritarta. C konstatuojama dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. E konstatuojama dalis, dvi dalis, vardinis balsavimas dėl pirmosios. Balsuoti baigiame. Pritarta, kas e, vardinis balsavimas dėl antrosios. Balsuoti baigiame. Pritarti. F konstituojama dalis, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta H konstituojama dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. L konstatuojama dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta P konstatuojama dalis, kas už pirmąją dalį kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Q konsultuojama dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. T konstatuojama dalis, kas už pirmąją jos dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrą dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Dvigubų vėjų konstituojama dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. X konstituojama dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Z konstituojama dalis, už, prieš, susilaiko pritarta, pirmai dalį, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pritarta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimas vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kolegos, periname prie Hannibal pranešimo ir pradėsime nuo trečiojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Gerai, patikrinsime balsavimo rezultatus. Prašau, balsuojame dėl trečiojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antras punktas, pirmoji dalis, kas už. Kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš, susilaikę, priimta. Trečioji dalis, varnis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Penktas punktas, varnis balsavimas, prašau. Ačiū. Priimta. Šeštas punktas, pirmoji dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta antroji dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Septintas punktas, pirmoji dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Aštuntas punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dešimtas punktas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Vienuoliktas punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dvyliktas punktas. Penkios dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Trečioji dalis vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirta dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Penktoji dalis vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. priimta. 13 punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 15 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Pirmasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 17 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 18 punktas, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, Atmesta, bet patikrinsime, nes nėra aišku pagal keliamas rankas. Prašau, balsuojam. Balsavimą baigiam. Priimta. Trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 19 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 20 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 20. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 26 punktas atkrenta, dabar 29. Keturios dalys, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. 31 punktas, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. 31 punktas, prašau balsuoti dėl pirmosios dalies. Balsavimas baigiamas. Priimta antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. 32 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 33 punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas, priimta. 34 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 36. Pirmoji dalis kas už. Kas prieš. Susilaikę. Priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečioji dalis kas už. Kas prieš. Susilaikę. Priimta. 37 punktas, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 38 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 39 punktas. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Partinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 40 punktas, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 42 punktas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 43 pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 48 punktas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 50 pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 54 punktas, pirmoji dalis, varnis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta antroji dalis, varnis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 56 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 57, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 58 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 59 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 60 punktas, varnis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 61 punktas, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 62 punktas, kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. C, konstatuojamoji dalis, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, varnis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. G, konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. H konstruojama dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. P konstatuojama dalis pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. R konstatuojama dalis pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, Kas prieš? Susilaikę. Priimta. D. Konsultuojamoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dubel V. Konsultuojamoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Periname prie visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Thank you, colleagues. Dėkoju kolegos. Dabar paskelbsiu trumpą pertrauką, o po to bus pasiaiškimai dėl balsavimo motyvų. Linkiu skanių pietų. Kolegos, pradėsime pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų e, už vienos minutės, taigi norėčiau paprašyti visus, kurie nedalyvauja toje posėdžio dalyje, išeiti iš salės tyliai, kad galėtume pradėti.